pranešimus pati padarysiu. Iš kompetitingų Niderlandų institucijų pirmininkas gavo pranešimą, kad ponas Anase išrinktas ir pakeis, Ellison pakeis e, kitą kolegę nuo birželio 27 dienos. Ir mes džiaugiamės, kad jis yra